el señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Taigi, kolegos, ponios ir ponai, esu šiek tiek nustebęs, kad e, tie nedaugelis parlamentarų, kurie sėdi naktiniuose posėdžiuose, atėjo ir šiandien per klausimų valandą tarybai. Klausimų valanda taryba ir yra kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Ir pradėsime klausimus negaiždami, nes laiko neturim daug. Žinoma, sveikiname poną Šastel, kuris atstovauja Europos tarybos pirmininkaujančią šalį. Jis atsakys jūsų klausimus. Pirmasis klausimas e, buvo pateiktas pono Bernto Poselto dėl užsienio politikos ir gynybos e, tapatybės. Suteiksiu žodį ponui Poseltui. No, perdon, pregunta... Pirmininkas atsiprašo. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Šastel. Atsakys į pono Poselt klausimą patiktą raštu. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas pirmininkė. Aš pirmiausia tarybos vardu norėčiau išreikšti nusistebėjimą, kad tokia didelė auditorija. Europos saugumo ir gynybos koncepcija ar politika. Pone Postelt, ar jūs norit pateikti jūsų klausimą pats? Procedūra yra procedūra ir jos negalim keisti. Ponas Poseltas puikiai jas žino. Pona Šastel pirmą atsakys jūsų klausimą, kurį pateikėt raštu, o to, po to jūs galėsite sureaguoti arba pateikti papildomą klausimą. Taigi, ponė Šastel, žodis jums. Atsakykite į klausimą, kaip jis pateiktas raštu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos užsienio ir gynybos politika pastaraisiais metais ženkliai pasikeitė. Ji tapo viena dinamiškiausių Europos integracijos dalių. Pastaraisiais metais, kai buvo suformuota Europos gynybos politika, e, buvo sutvirtinta Europos saugumo ir, saugumo ir užsienio politika ir dabar Europa jau pripažįstama kaip veikėja pasaulinėje arenoje. Visa eilė ES misijų pasaulyje vyksta, jas patvirtina taryba ir komisija. Iš viso ES turi 24 misijas visose žemynuose, dauguma jų yra karinės, yra ir civilių, yra e, civilių ir karinių. ES veikia Afganistane, Gruzijoje, artimuose rytuose, Irake, Somalija, e, Balkanų šalyse. Be kita ko, be abejonės, šios misijos e, sustiprina ES matomumą šioje srityje. Bendrai šių misijų koncepcija yra apibriešta Lisabono sutartyje, kur aprašoma saugumo ir gynybos politika. Dėl Eurokorpuso noriu pasakyti ponui Poseltui, kad jis neįeina į ES. Tai yra daugia valstybinė sausumos e, kariuomenė, įsteigta 92 metais inicijavus šią idėją e, kancleriui Koliui ir prancūzijos prezidentui Mitteranui. Bosnijoje, Kosove ir Afganistane Eurokorpusas veikia. Eurokorpusas sukūrė dalyvaujančių šalių e, kariuomenių saveikumą ir padėjo įgyvendinti bendras gynybos iniciatyvas. Tokios šalis kaip Belgija, Prancūzija, Luksemburgas, Ispanija ir Vokietija įeina į Eurokorpusą ir neseniai Eurokorpusas įtraukė ir NATO ir ES valstybės narės. Belgija, pirmininkaudama tarybai, labai pasistengė e, įgyvendinti atitinkamas Lisabonos sutarties nuostatas, todėl sveikiname Europos parlamento ir tarybos susitarimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Tai bus labai didelis pranašumas, sėkmingai įgyvendinant bendrą saugumos ir gynybos politiką. Pirmininkaujantį Belgiją te savo pastangas, kad būtų galima pasiekti sutarimo su parlamentu dėl abiejų reglamentų susijusių su užsienio veiksmų tarnybų e, pakeitimu, kad būtų galima sutarti dėl personalo ir finansinių dalykų. Pirmininkauti Belgija teiks iniciatyvas bendros saugumo ir gynybos srityje. Esu atsiuntęs jums programą, ten yra pasakyta, yra, kur yra sakoma, kad ES turi turėti civilinius ir karinius gebėjimus, kad tinkamai atliktų savo misijas. Svarbu, kad būtų tinkamai planuojami veiksmai, kad būtų koordinuojamos krizių įveikimo operacijos, kad veiksmai būtų nuoseklus ir gerai koordinuojami. Teikiant pagalbą, svarbu, kad vyktų e, bendradarbiavimas tarp civilinių ir karinių struktūrų, e, kad tinkamai veiktų Europos gynybos agentūra, kad NATO ir, ir ES bendradarbiautų, kai reikalingos ypatingos pastangos. Tad Belgija tam skiria reikiamą dėmesį. Bendrai saugumo ir gynybos e, temai e, Belgija skiria taip pat ypatingą dėmesį, svarbu, kad vyktų nuolatinis dialogas, kad būtų rengiami mokymai. Visi tie dalykai bus aptariami gynybos ministrų susirinkimo metu rytoj ir poryt Belgijoje. Dėkuoju. Kolegai poselt žodis. 30 sekundžių papildomų klausimui. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo pastabos. Jūs puikiai atsakėte užduotą klausimą, tik norėčiau sureaguoti į pastabą dėl dalyvavimo. Žmonės, kurie uždavė klausimą, e, yra posėdėje dabar, o jūs turite jį atsakyti. Mano Klausimas papildomas būtų toks, ar Belgija imsis iniciatyvų, kad būtų galima dar labiau sustiprinti bendrą saugumo ir gynybos politiką. Vokietijoje vyksta dėl, diskusijos dėl Bundesfero reformos. Galbūt reikėtų pasinaudoti tuo ir paradėti europinę iniciatyvą. Belgija yra labai europinė valstybė ir galėtų tos iniciatyvos imtis. Ačiū. Ačiū ponui Posel, pona Šastel turi galimybę atsakyti. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau priminti gerbiamam parlamento nariui savo pasisakymų tikslų. Aš iš tikrųjų sakiau, kad pirmininkaujanti Belgija yra parengusi visą eilę temų, kurių tikslas yra sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, pirmiausia, gynybos rytyje. Belgija rengia daugybę iniciatyvų e, šioje srityje. Viso savo pirmininkavimo metu rengiami seminarai, susitikimai, keliami mūsų karinių gebėjimų klausimai. Galiu tik priminti tam tikras aktualijas. E, gynybos ministrai rytoj diskutuos Belgijoje, nes vyks neformali gynybos ministrų taryba. Gente. Dėkoju. Ačiū ponui Šastel. Manau, kad kolega Cemke norėtų užduoti papildomą klausimą taip pat. Tai yra numatyta mūsų darbo, vidaus darbo tvarkos taisyklėse. Dodatkowe, ponieważ pan minister poinformował nas, że jutro i... Mano klausimas yra susijęs su tuo, kad rytoj ir poryt ministrai neformaliai susitiks, turiu galvoje ES valstybių narių gynybos ministrus, ir norėčiau paklausti štai ko. ES yra įsteigtos kovinės grupės. Dabar jos beegzistuoja tik popieriuje vyks ministrų diskusijos. Ar juose bus apie tai kalbama, ar ir toliau tai išliks tik tai fikcija? Ar iš tiesų bus sukurtos realios kovinės grupės, kurios galės būti panaudotos? Ačiū, ponė Semke, dabar pana Šastel. Pregunta del senor Semke. A cette question... Atsakydamas šį papildomą klausimą, klausimas bus panašus, atsakymas bus panašus į pirmąjį. Suprantama, norėtume, kad būtų kuo didesnis saveikumas vykdant atskiras operacijas. E, gynybos ministrų posėdėje rytoj e, taip pat bus kalbama ir šią specifinę temą. Artimiausiamis dienomis pamatysime, kokie bus to neformalaus sustikimo rezultatai. Žinau, kad e, šią temą daugelis iš ministrų nori tikrai žengti pirmin. Eh, al, al querido colega Posel quiero. Ačiū, ponė ministrė. Pone Poseltai, jeigu teisingai supratau, ponas ministras atsakė jūsų klausimą. Klausimas buvo įdomus, atsakymas taip pat. Tenka tik apgailę stauti dėl to, kad plenarinėme posėdėje nėra daugiau kolegų, kurie pasinaudotų šią galimybę užduoti papildomus klausimus. Visiems ačiū už dalyvavimą. Antras darbo tvarkinuotės klausimas yra kolegės Maginės užduotas klausimas ir kolegos Papanikoliau užduotas klausimas buvo atsimtas. Autoriai tiesiog tuos du klausimus atsiemė, tad pereisime prie kito klausimo, ketvirtojo, kurį uždavė ponia Blinkevičiūtė dėl skurdo ir atskirties mažinimo. Suteikiu žodį ponui Šastel, kad galėtų atsakyti kolegės klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos 18 mėnesių programa, kurią parengė Belgijos, Vengrijos ir Ispanijos vyriausybės, turi tikslą mažinti skurdą. Tai bus vienas iš esminių tikslų Pirmiausia, akcentuojant pagalbą bedarbiams, vaikams e, ir šeimoms kenčiantiems nuskurdų. Šeimoms, kur vaikus augina vienas iš tėvų. E, tai atitinka ES e 2020 strategija priimta Birželio 17-2010 metų, buvo taip pat patvirtintas ir tikslas skatinti socialinę įtraukti, ypač skurdo mažinimo būdu siekiant, kad bent 20 milijonų žmonių skurdas sumažėtų 2020 metais. Kitas tikslas, kurį iškėlė e, taryba, yra e, padidinti iki 75 e, procentų užimtumą tarpę moterų nuo 20 iki 64, iki 64 metų. Ir taip pat padaryti viską, kad kuo mažiau vaikų per nelyg anksti nepaliktų mokyklos. E, kovojant su skurdu e, taip pat siūloma numatyti minimalias paimas, taip pat pagerinti e, gyvenamosios vietos neturinčių žmonių padėtį, taip pat, kad vaikai šeimose būtų aprūpinti. Žmonės gyvenantis skurde turėtų sulaukti pagalbos Svarbu kovoti su socialinė atskirtimi ir skurdu. Pirmininkauti Belgija vystys diskusijas ES lygių dėl minimalių pajamų numatymų. Bus rengiamos apalaus stalo diskusijos kovai su skurdu. Jos vyks spalio 19-20 dieną. Tikslas yra toks, kad valstybės apsispręstų dėl minimalių pajamų, kad žmonės turėtų uh, E, tam tikras paimas užtikrinančias minimales pragyvenimo sąlygas. Taip pat pirmininkauti Belgija ES lygių kalbės apie geros valdysenos principus, kad būtų galima tinkamai į visuomenę integruoti skurde esančius žmonės. Galiausiai svarbu, kad visiems būtų užtikrinta teisė į būstą ir Belgija ypač dar įdėmėsi skirs būsto prieinamumo klausimais Gruodžio 90 dieną vyks šios diskusijos. Pirmininkauti Belgija taip pat kalbės apie švietumo svarbą kovojant su vaikų skurdu. Ir bus kalbama apie tai, kad būtina išvengti, kad skurdas nebūtų perduodamas iš kartos į kartą. Rugsėjo 2-3 dieną tos diskusijos jau prasidėjo. Ir galiausiai pirmininkauti Belgija gruodžio 16-17 užbaigs kovos su skurdu metus E, bus daromas e, apibendrinimas ir išvados, kurios turėtų padėti dirbti ateityje. Ačiū. Klausimo autorė norėtų užduoti papildomą klausimą. 30 sekundžių. Gerbiamas ministrė, už išsamų atsakymą ir iš tikrųjų aš puikiai suprantu, kad pirmiausia pačios valstybės narės turi kovoti su skurdu ir socialinė atskirtim. Ir noriu pirmininkaujančiai Belgijai palinkėti kuo geriausios sėkmės, kad kaip galint greičiau valstybės narės apsispręstų dėl privalomų minimalių socialinių standartų, dėl privalomų minimalių pajamų. Tačiau kartu aš noriu jūsų paklausti, kokia būtų jūsų nuomonė, ar dabar veikianti naudojantis atviro koordinavimo metodas yra pakankamas kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi. Ačiū. Gracias, kolega. Tiene la palabra. Ačiū, kolegė. Toliau žodis ponui Šastel atsakys. Alors, si ma mémoire est Jeigu teisingai pamenu, ponė pirmininkė, prieš porą savaičių toje pačioje salėje vykstant e, taip pat klausimų seansui aš atsakiau iš šį klausimą, pasakydamas, kad šis metodas yra tas, kuris gali padėti pasiekti konkrečių rezultatų. Tad galiu tik dar kartą patvirtinti tai, ką sakiau prieš dvi savaitės. Gracias, e, eh, senor ministro. Labai ačiū, gerbiamas ministre. Papildomas klausimas. Tiksliau, kitas klausimas, pono Galegerio klausimas, dėl tarptautinio simpozimo partnerystės susitarimų mokslo žurnikės rytise. E, pronė Šeza, e, žodis jums. Euh, Kolokviumas, kuris vadinasi simpozijumas dėl partnerystės pagerinimo tarp mokslo mokslininkų vyks gruodžio 90 Ostenlėje, bus kalbama apie šios klausimus. Tai yra tas miestas, kuris yra Belgijos jūros pakrantėje. Pirmininkauti Belgija pakvietė Europos parlamento atstovus, kai pristatė savo pirmininkavimo prioritetus dalyvauti šiame simpozijume, nes yra rengiamasi bendros žveibos politikos koncepcijos peržiūrai. Tad bendras požiūris jų srityje turėtų būti iškristalizuotas, žinot, 2013 metų nauja politika turėtų įsigalioti. Mokslininkai ir žvėjai dažnai nesutarė dėl žvejybos prioritetų ir dėl to, kaip turėtų būti atliekamas aplinkos saugos principų integravimas į šią politiką. Mes turėtume susitelkti prie tos politikos atidžiau, turėtume pasimokyti iš geros praktikos šioje srityje. Būtent dėl to buvo pasirinkta pasirinkta renkti diskusijas penkiomis temomis. Pirmiausia, duomenų rinkimas ir išteklių vertinimas, bendros pastangos dėl selektyvumo ir atliekų tvarkymo, komunikavimas tarp pramonės ir žvėjų, konsultavimosi integruota procedūra ir galiausiai savivalda. Na ir to simpozijumo rezultatai padės tas diskusijas pakilėti ministerinį lygį, kai vyks uh, lapkričio mėnesį Žemės ūkio ir žvejybos reikalų ministrų sutikimas, tai tuomet būtų galima padaryti iš to atitinkamas išvadas. Ačiū. Labai, labai, labai ačiū ministrė. Pona Gelageri, jums 30 sekundžių pavildom klausimą. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrą suorganizavus tokią svarbią konferenciją, kurioje susirinko žuvininkystės sektoriaus mokslininkai. Norėčiau padėkoti ir už tai, kad buvo akcentuojamas e, nenumatytos pagauties klausimas ir, kaip suprantama, e, žvėjai e, turi būti neretai įpareigojami at, at, at, atplukdyti į krantą tokią žuvį, ir jiems tai yra komp, už tai kompensuojama. Aš manau, kad e, reikėtų pasiūlyti ministrui, kad per kitą tarybą susitikimą reikėtų pagalvoti apie mažus laivelius, mažesnius negu 15 metrų, kurie turi suteikti žmonėms pragyvenimo galimybių e, išlaikyti savo šeimas, kad jie galėtų. Ir e, nauji sprendimai neturi e, su, padaryti įtakos tokių žmonių pragyvenimui. Pone Šaselė, ar norit atsakyti? Uh, Na, norėčiau padėkoti už tai, kad išreiškėte savo mintis ir savo susirūpinimą. Perduosiu jūsų mintis kompetentingiams ministrams, kurie dar vadovaus simpozijui. Ačiū. Toliau kitas klausimas, kurį pateikė ponas Brianas Kraulis dėl ES ir Kroacijos dėrybų dėl narystės ES. Autoriaus nėra. Ponas Galageris jį atstovauja. Ar galėtumėte atsakyti, ponė Šastel? Pone pirmininkė, taryba įvertino tą faktą, kad darybos su Kroatija pažengė pirmin, reikšmingai pažengė pirmin ir dabar prasideda paskutinė jų fazė. ES džiaugiasi tomis pastangomis, kurias Kroatija dėjo visais praėjusiais metais ir tai padėjo pasiekti pažangos, prisitaikant prie nustatytų kriterijų. Kol kas e, pavyko 33 iš 35 e, skyrių uždaryti. Ir e, svarbu, kad Kroatija ir toliau tęstų reformų pastangas ypatingai tokiuose srityse kaip teisingumas ir viešasis administravimus, kova su korupcija ir nusikalstamumu organizuotų, kad būtų gerbiamos mažumų teisės ir užtikrinta jų apsauga, kad būtų priimami pabėgėliai ir kad būtų persekiojami karo nusikaltėjai, kad būtų tarmos ekonominės reformos, kad per artimiausią e, laikotarpį būtų pasiektos šios ir tie pažangos. Belgija padėjo Kroatijai Nu, priimtos priemonės, padedančios darybose siekti pažangos, kad būtų galima kuo greičiau uždaryti kuo daugiau darybų skyrių. Svarbu, kad e, Kruatija užbaigtų tas reformas, kurias ką tik minėjau, ir kad ji atitiktų visus kriterijus e, per numatytą laiko tarpą. Dar valstybės narės turi kai kurios skyrius peržiūrėti, gali būti uždaryti dar tie skyriai, jeigu bus nuspręsta, kad Kroatija atitinka numatytus kriterijus. Konkurencijos politika 8 skyrius, žemės ūkis ir kaimo vietovių plėtojimas 11 skyrius, 13 žvejybos politika, 22 skyrius, taip pat 23 teisingumo skyrius, 24 27 aplinkosaugos skyrius, 31 skyrius užsienio politika, 33 skyrius e, turėtų būti dar peržiūrėti. Dabar trys skyrius nagrinėja taryba, ar būtų, keldama klausimą, ar galime laikinai juos uždaryti, kad tai yra kapitalo cirkulacija, transporto politika 14 skyrius ir institucijos 34 skyrius. 35 skyrius yra įvairūs klausimai, jis bus peržiūrimas pas, vėliausiai, kai jau bus paskutinė dėrybų fazė prasidėjusi. Dėkoju. Pone Galavėri, ar norėtumėt pateikti papildomą klausimą? Noriu padėkoti ministrui už tokį išsamų atsakymą. Norėčiau jo paklausti, ar galėtumėt e, pranešti, kai baigsis dėrybos ir sprendimas turės būti priimtas. Ar tas sprendimas bus priimamas tik Kroatijos parlamento, ar ir Kroatijos žmonės galės dalyvauti per referendumą, nusprendžiant, ar Kroatija turi tapti narė, ne kaip kad buvo mano valstybės atveju. Ministru. Ačiū, ponia Galageri. Gerbiamas ministrė, prašom. Ta. Na, suprantama, Mes turime vertinti padarytą pažangą Kroatijoje. Negaliu numatyti ir jums pakomentuoti darbų tvarkaraščių. Kroatija bus vertinama pagal savo pačios nuopelnus, pagal tai, kaip atliks namų darbus. Tačiau pasibaigus tam procesui, e, manau, ypač po susitikimo su savo kolega iš Kroatijos, e, yra numatyta, kad Kroatijos žmonės tar savo žodį dėl to, ar jie nori stoti į Europos Sąjungą. Ah, eh, Labai ačiū. Ponas Zemke turi papildomą klausimą. Norėčiau padėkoti Jums ir užduoti klausimą, kuris, mano nuomonė, svarbus. Ministrė sakėte, kad iš 35 skyrių 33 atidaryti. Apibūdinote pažangą padarytą su 33 skyriais, bet mano uh, e, skirtų, uh, e, klausimas šiek tiek kitoks kurių dviejų e, skyrių dar netidarėte dėrybose. Na, manyčiau, kad tai labai svarbus dalykas būtų. Ačiū. Žodis panašus telė. Pone pirmininkė, nežinau. Toks būtų mano atsakymas tą klausimą. Tad raštu atsakymą perduosiu gerbiamam kolegai šiek tiek vėliau, kadangi 35 skyrių mintinai nemoku, negalėčiau pasakyti, kad jie yra dabar atsidaryti, kurie laikinai uždaryti. Žinome, kad tie trys dabar yra ant mūsų stalo, kurie gali būti netrukus uždaryti. Aš manau, kad aš pateikiau išsamų atsakymą e, apie tai kas ir kaip, jeigu dar yra du, kurie e, netidaryti, negalėčiau pasakyti, kokie tai yra, raštu pateiksiu atsakymą. Una... Ačiū, panai Šesteliui. E, esu tikras, kad e, ponas Zemke tenkins, jeigu greitai raštu jam bus atsakyta. Toliau septintas klausimas, Marian Harkin, demografinė situacija ir slaugytojai žodis ministrui atsakymui ponui Harkin pateikti. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iškeltas klausimas yra tikrai keliantis susirūpinimą šiuo, šiuo ekonominiu sunkumu laikotarpiu. Taryba supranta, kokia skurdo grėsmė e, tuos neformalius slaugytojus stumia į neviltį. E, svarbu, kad tuos tie savanoriai slaugytojai būtų įtraukti į darbo rinką. Taryba žino problemą, mes buvome susitikę su atsovai žmonių, kurie nutraukė savo darbo veiklą, kad galėtų imti šios neapmokamos veiklos. Valstybės narės bus skatinamos, kad atsižvelgtų šiuos menų poreikius, numatant galimybę jiems gauti pensiją. Mes uh, peržiūrime pagrindų sutarimą dėl tėvystės atostogų ir pasibaigus toms tėvystės atostogoms, pavyzdžiui, yra numatyta, kad darbuotojas gali grįžti į darbą e, ir ar dirbti panašų darbą, kaip jis dirbo anksčiau. Taryba supranta, kad socialiniai, su socialiniais partneriais svarbu konsultuotis buvo siūloma numatyti naujas šeiminės atostogas. Jų kai kurių jau yra, pavyzdžiui, tokių kaip įvaikinimo atostogos, e, Nu, tačiau matoma, kad dar egzistuoja neligybės tarp vyrų ir moterų šios rytie. Taryba taip pat supranta ir tą faktą, kad daugeliu atveju moteris yra atsakingos už šias slaugimo pareigas. Ir taip yra dėl visuomenėje įsigaliojusių stereotipų apie vyrų ir moterų vaidmenį šeimoje. Taryba 2007 metais dar priėmė sprendimą dėl moterų ir skurdo mažinimo moterų tarpe. Komisija ir valstybės narės turi kelti šį klausimą ir jį spręsti. Savo išvadose taryba pareiškia suprantanti, kad net lyginama veikla vietoje apmokamo darbo yra asmeninis pasirinkimas. Tačiau matome, kad egzistuoja tam tikra neligybė tarp vyrų ir moterų, nes dažniau profesinė veikla nutraukia moteris. Dėl to jos yra menkiau socialiai apsaugotos, dėl to jos praranda pajamas. Ir matome, kad pensiją moteris gauna mažesnę dėl to, kad būna profesinę veiklą nutraukusius. Būtent dėl to taryba mano, jog reikia e, tarp vyrų ir moterų šią naštą paskirstyti tolygiau. Svarbu, kad atsirastų tokia infrastruktūra, kuri pasirūpintų vaikais ir kad atsirastų taip pat tokių struktūrų, kurios taip pat priimtų slaugimų ir pagyvenusius žmonės. Ypač žinant tai, kad ateitie pagyvenusių žmonių skaičius tik auks. Svarbu užtikrinti lyčių lygybę, užtikrinant taip pat užimtumą ir augimą. ES šie klausimai yra ypač svarbus, taryba nekarta tai pabrėžė ir čia matome, kad yra ryšys tarp moterų užimtumo, tais atvejai, taip, tarp moterų užimtumo ir reikiamų struktūrų vaikų priežiūrai ir pagyvenusių žmonių slaugimų egzistavimo. Vyrai ir moteris tuo būdu turėtų galimybę, jeigu tos struktūros atsiras, labiau rasti pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. Dėkui. Ačiū, ministrė. Pone Harkin, ar turėtumėt klausimą papildomą? 30 sekundžių. Ačiū ministrė už labai išsamų atsakymą. Akivaizdu, kad taryba labai rimtai vertina šį klausimą ir įdomu būtų išgirsti um, apie tai, uh, kaip, ką Jūs galvojate apie slaugytojus, um, apie atostogas pasiemtas, tas pats standartas turėtų būti taikomas norint, norint grįžti į darbą. Taip pat svarbus yra lyčių uh, aspektas. Jaunimas labai dažnai dirba tą slaugytojų darbą, tai dažnai pamirštama. Ir um, kalba eina apie asmens pasirinkimą. Slaugytojas e, turi norėti pasirinkti e, šitą darbą ir e, taip pat džiugu, kad atsižvelgėte į pensijų klausimą, nes labai dažnai slaugytojai netenka dalies savo atlyginimo, negali mokėti socialinių įmokų ir atitinkamai sumažėja jų pensija ir galbūt toje srityje taryba galėtų pateikti rekomendacijų valstybėm narėm. Dėkui. Ačiū poniai Harkin. Pone Šusterna, norėtumėte atsakyti? Pone pirmininkė, e, į mano atsakymo dalis jau buvo išsakyta klausime, aš galiu tik pritarti tam, kas buvo išsakyta. Manau, kad visi tie, e, e, kurie pasirenka tokį gyvenimo būdą, dažniau tai būna moteris negu vyrai, jie neturėtų nukentėti dėl tokio pasirinkimo, jie taip pat turėtų turėti teisę gauti uh, E, pensiją, kuriems leistų išgyventi. Taryba tam skirs reikiamą dėmesį. E, Ačiū. Kitas klausimas. Eilės tvarka. Tai klausimas, kurį pateikė ponas Cvifka. Ponas Valensa jam atstovaus. Tai uh, klausimas apie Al-Aqsa televizijos kanalą. Žodis jums atsakyti. 2010 kovo 10 taryba ir Europos parlamentas priemė direktyvą 2010-13 dėl audiovizualinės žiniasklaidos padėties. Ten yra numatyta e, žiniasklaidos audiovizualinės taisyklės. Numaty, šeštame straipsnė yra numatyta, kad valstybės narės, taikydamos atitinkamas priemonės, turi užtikrinti, kad audiovizualinė žiniasklaida teiktų uh, informaciją, kur nebūtų skatinama neapykanta rasinių, seksualinių, religinių ar etinių požiūrių. Tad valstybės narės turi sekti, kad būtų tinkamai gyvendinama direktyva, o komisija, būdama sutarčių sergėtoje, turi patikrinti, e, pa, užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama. Pagal antrą direktyvos straipsnį valstybė narė yra kompetentinga, e, sprendžiant dėl tų programų, kurios yra transliuojamos ES išorėje, jeigu naudojamasi palidovinėmis sistemomis, kurios yra įsteigtos valstybėje narėje. Specifinių atvejų, kurį paminėjo parlamentas, taryba suvokia, kad komisija dabar e, žino, e, kad yra perspėta e, Prancūzijos audiovizualinė taryba CSA šiuo klausimu ir komisija tuomet nebeturi šio klausimo spręsti. Ačiū. Tai, Ačiū, ponia Valensa. Ar norėtumėte užduoti papildomą klausimą? Ačiū, pirmininkė. Nesutikčiau su atsakymo pabaiga, nes manau, kad tarybos ir komisijos kompetencijai priklauso kreipti e, dėmesį į tokias neigiamas tendencijas, uh, palidovinės e, transliacijos operatoriaus e, veiklos, nes e, jie buvo laiku informuoti apie, apie tai, kad transliacijos yra tęsiamos ir manau, kad šiuo klausimu yra išreiškiamas mūsų nuogastavimas, kad daugiau nebebūtų galima žaisti tokius lėpinių. Ačiū, Ponui Valensai, ponė Šustelė, norėtumėte sakyti? Iš dalies pritariu jūsų interpretacijai. Komisija turi iš tiesų pasirūpinti direktyvos įgyvendinimu. Taryba yra taip pat teisėkūros dalyvis kartu su Europos parlamentu. Buvo imtasi atsakomybės, numatant reikiamas teisėkūros taisyklės. Buvo priimta direktyva, kurią aš ką tik minėjau. Tad valstybė narė e, komisijai kontroliuojant turi tą direktyvą tinkamai įgyvendinti. Gracias, señor Šastel. Ačiū, ponė Šastel. Einame toliau. Kiti klausimai. Devintas ir dešimtas klausimai. Ponios Tikau ir pono. Keli klausimai atsimti. Taigi tai padaryta jų čia ir nėra. Ir periname prie 11 klausimo, tai yra Ulės Šmit klausimas dėl Romų mažumos padėties Europoje ir laisvos ES piliečių judėjimo teisės. Pone Šastel, galite atsakyti. Pone pirmininkė, kai vyko antrasis vadovų susitikimas balandžio mėnesį Kordų Romų klausimu, 2010 birželio 70 buvo sprendžiamas šis klausimas, buvo siekiama uh, E, spręsti Romų klausimą buvo pripažinta, kad daug, daugelis Romų gyvena labai skurdžiai, jie yra diskriminuojami ir patiria socialinę atskirtį. Tai reiškia, kad jie gyvena netinkomis gyvenimo sąlygomis, kad jiems sunku susirasti darbo ir kad jiems sunku gauti sveikatos paslaugas. Taryba paragino komisiją ir valstybės narės e, socialinę ir ekonominę Romų integraciją spręsti. Buvo priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos jas parengė ES institucijos, buvo stengiamasi užtikrinti, kad egzistuojančiomis priemonėmis šioms problemams spręsti būtų kuo efektyviau pasinaudota. Taryba taip pat pabrėžė, kad svarbu, kad į šį procesą įsitrauktų vietos savildos struktūros bei pilietinės organizacijos bei patys Romai. Sokolmo programa, kurią vadovų taryba priėmė 2009 gruodį, taip pat kalba apie Romų bendruomenė ir ten yra pasakyta, kad valstybės narės turi dėti bendras pastangas, kad tos trapios visuomenės grupės būtų tinkamai integruotos į visuomenę. Viena iš valstybių narių ėmėsi priemonių prieš Romų bendruomeniai priklausančius asmenys. Apie tai buvo diskutuojama e, pietų metu taryboje e, rugsėjo 16 dieną tarybos pirmininkas e, apibendrino pasiektą konsensusą trimis punktais. Valstybė narė turi teisę imtis priemonių, kad būtų savo teritorijoje galima užtikrinti teisinės valstybės tvarką. Komisija turi teisę ir pareigą užtikrinti, kad valstybės narės tai, taiko ES taisyklės teisingai. Kito posėdžio taryboje metu bus kalbama apie Romų integraciją. Pirmininkaujantį Belgiją išreiškė pagėdavimą, kad Romų integravimo klausimai būtų įtraukti į tarybos, į į EPSCO darbo tvarkės spalio 21 dieną. Taryba be kita ko nesulaukė siūlymo apie tai diskutuoti rugsėjo 6 dieną 210 metais Paryžiuje. Man regis, tas posėdis nebuvo specialiai skirtas Romų padėčiai aptarti. Ačiū. Ačiū, ponė Šasel. Polė Šmit, ar turit papildomą klausimą? Prašom pusimtas. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, ačiū už atsakymą. Aš manau, kad jūs, gerbiamas ministrė, ir visos 27 valstybės jums pirmininkaujant turite pakankamai priežasčių laiku ir operatyviai reaguoti. Ši situacija yra labai gėdinga Europai. Mes žinome, kad Romai e, šimtmečius jau juda po visą žemyną ir E, neretai jie Europoje net negali e, išgyventi. Jeigu mes bandom kitoms valstybėms pasakyti, kad jos turi išgyventi, mes turim ir patys išgyventi. Izabel Fonsihe parašė e, tokią knygą, kurioje vadinasi Palaidokit mane stovinčią, nes aš visą gyvenimą klūpėjau. Gerbiamas ministrė, aš kreipiuosi jūs kartu su taryba ir komisija. Sukurkite tiesos komisiją ir įvertinkite, kas įvyko Romams e, Europos istorijos e, laikotarpiais skirtingais. Tai būtų naudinga, nes mes susitaikytume su savo istorija, kitaip mes negalėsime eiti į priekį teisingai. Ačiū, ponė Šmit. Tai turbūt buvo ilgiausios 30 sekundžių, kokias aš esu kada nors išgyvenęs. Prašom e, atsakyti. Na, viena vertus, e, priimu tą pastabą, kad turime peržiūrėti savo istoriją. Ir norėčiau pasakyti, kad šis klausimas buvo apimtas ir diskutuo, e, didelių aistrų, apie tai buvo audringai diskutuojama taryboje taip pat. Dabar taryba laukia iš komisijos pasiūlymų, klausimo detalios analizės e, tų įvykių, kuriuos išgyvenome per pastarąsias savaitės. Taryba neturi pati imti vertinti vieną ar kitą padėtį. Tiesiog komisija turi mums pasakyti, ar e, direktyvos e, buvo tinkamai gyvenito šioje srityje, ar buvo laikomus ES teisės. Ačiū, ponė Šastel. Dvyliktas klausimas, kurį paikė ponė E, Rodi Kratsa dėl vidaus rinkos ir skaitmeninės rinkos plėtros. Šis klausimas atkrenta, nes nėra autorės salėje. Ir einame prie 13 klausimo. Šį klausimą teikė ponas Jim Higgins. Čia kalbame apie priekybą vaikais. Pone Šastel, prašom atsakyti. Galiuojantys teisės aktai skirti kovai su žmonių prekyba E, buvo numatyti 2002 metų birželio 10 dienos tarybos dokumentu. Ten yra numatyta, kad valstybės narės turi bausti už nusikaltimus susijusius su prekyba žmonėmis vaikais, kurie patiria prievartą, e, skaitant ir seksualinę. Buvo priimta direktyva skirta kovais su e, prekyba žmonėmis ir taip pat numatyta aukų apsauga. E, taip pat numatyta e, kovoti su vaikų pornografija. Dabar institucijos e, ES šį pasiūlymą analizuoja. Bus numatytos specialios pagalbos priemonės tiems vaikams, kurie patyrė seksualinę prievartą ar kitaip nukentėjo. Visą tai apims taip pat ir prevencinės priemonės. Soholmo programoje apie tai buvo kalbama, ten buvo skiriama, e, skiriamas ypatingas dėmesys vaikams, kurie yra ypač pažeidžiami. Tai yra pirmiausia tie vaikai, kurie patyrė seksualinį išnaudojimą ir prievartą. Tai yra taip pat ir pilnamečiai, kurie keliauja vieni ir kalbam apie tai, kad būtina pagerinti jų apsaugą. Komisija priėmė veiksmų planą taikomą po, po, nepilnamečiams, kurie keliauja vieni. Pirmiausia, kalbama apie vaiko interesą, apie jo gynimą ir stengiamas įsiūlyti sprendimus, kurie padeda rasti ilgą uh, e, laikės išeitis 2010 birželį buvo priimtas veiksmų planas, valstybės raginamos imtis priemonių, kad būtų kovojama e, su tais, kurie nori pasinaudoti vienais keliaujančiais vaikais, siekdami traukti juos į prekybos žmonėmis tinklą. Sunku yra vertinti, kiek žmonių yra nukentėję ES nuo prekybos žmonėmis, kiek jų apskritai patenka į ES teritoriją ES turi tikslą turėti e, tinkamą statistiką šioje srityje. Ta 2009 metais taryba įsteigė tam tikrą tinklą, kurio tikslas yra būti forumu, kur keičiamasi patirtimi, prevencijos klausimais, kalbant apie kovą su žmonėmis buvo priimtas bendras orientavimosi dokumentas, tai buvo padaryta 2009 lapkritį ir ten yra kalbama be kita ko apie prekybą vaikais. Te, buvo paminėta konkreti valstybė turinti didesnių problemų šioje srityje ir apie individualius atvejus taryba negali kalbėti. Pone Higgins, Ar turite papildomą klausimą? Prašom žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mes visi sutinkame, kad prekyba žmonėmis yra pats žiauriausias nusikaltimas. Tačiau Prek, jeigu prekyba suaugusiais yra baisus reiškinys, tai vaikų prekyba yra siaubingas reiškinys. Kalbant apie mano valstybę, aš žinau, kad 2002 metais yra priimtas teisės aktas ir ECPAT ataskaita apie Airiją buvo pritrenkianti, 441 vaikas yra dingęs. Aš turiu, uh, sveikinu jūsų pasiūlymą, bet mums reikia veiksmingo tinklo, kuris išrautų iš šaknų prekybą vaikais, nes kol ES turi atviras sienas, mes turime veikti kartu kartu. Aš noriu pagirti tarybos ryštingumą. Ačiū ponė Higgins, ponė Šastel. E, ar norėtumėte atsakyti pono Higgins komentarą? Euh, Norėčiau padėkoti gerbiamam parlamentarui už gerus žodžius tarybos atžvilgių. Noriu pasakyti, kad pagalba aukoms, jų apsauga yra direktyvos E, pagrindinį raudoną giją, kur kalbama apie aukų apsaugą. Taryba padarys viską, kad darbo tvarkė išliktų tas efektyvaus tinklo palaikymas, kad būtų, svarbu, kad būtų įtikintos valstybės narės, visos valstybės narės, jau būtina analizuoti gerą praktiką visur, kuri buvo panaudota, kad būtų galima harmonizuoti šios ir tie egzistuojančias taisyklės. Ačiū. 14, eh, Ačiū, ponai Šesteliui. 14 klausimą patikė Liemas Elvardas dėl es darbo vieto kūrimo priemonių. Klausimo autoriui atstovaus ponas Galageris. Jis uh, sumušė rekordą, prisimdamas atstovauti kitų klausimus. Pone Šustelė, jūsų atsakymas. Ačiū, pone Galager, kad turiu galimybę tarti žodį šiuo klausimu. Valstybės narės pirmiausia yra atsakingos už savo nacionalinės politikos apibrėžimą užimtumo klausimu. Darbo rinkos labai skiriasi atskirose valstybėse, tad ir taikomos priemonės užimtumui skiriasi. Svarbu, kad jos turėtų bendrą tikslą - pasiekti bendro ES tikslų. E, pasak sutarties dėl ES veikimo Egzistuoja tam tikros priemonės, e, gairės užimtumui skatinti ir valstybėms narėms teikiamos rekomendacijos. 2010 metų savo posėdžių metu e, taryba patvirtino bendras gairias, kur kalbama apie ekonominę politiką ir užimtumą. Tai yra svarbiausia priemonė įgyvendinant strategiją 2020, siekiant didesnio užimtumo ir ekonomikos augimo. Mes atsižvelgėme į 2010 rugsėjo 8 priimta parlamento nuomonė, komisija ta, ja, e, savo nuomonę pateiks tarybai, kad būtų galima kitos sesijos metu, EPSCO susitikimo metu, spalio 20 dieną e, tarybos posėdėje patvirtinti šį dokumentą. Valstybės narės e, ir ES turi imtis reformų. Tos reformos turi vykti išmintingai, E, turint svarbiausią tikslą, kad e, užimtumas didėtų, ypač tų visuomenės grupių, kuriuoms nepakankamai atstovaujama, pagyvenę žmonės, jaunimas, migrantai ir panašiai. Siekiama sumažinti struktūrinį nedarbą ir pagerinti darbo vietų kokybę, kad atsirastų ir daugiau pasiūlos ir paklausos šioje srityje. Svarbu, kad būtų E, kuriama kvalifikuota darbo jėga, atitinkati darbo rinkos poreikius, kad būtų skatinamas mokymasis visą gyvenimą, verslumas ir taip pat remiamos mažos ir vidutinės įmonės. Tam turi būti tinkamai panaudoti ES turimi fondai, pirmiausia, socialinis fondas. Jis turėtų padėti pasiekti tų tikslų ir užtikrinti geresnę prieigą prie darbo rinkos visoje ES, ypač e, skurdesniuose regionuose Taryba kartu su komisija seka užimtumo situaciją valstybėse narėse, žiūri, kaip įgyvendinamos užimtumo gairės ir rekomendacijos. Paskutinis bendras pranešimas 2090 metų parašytas 2010 pavasarį apima visas tas priemonės, vertina tas priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės padėčiai aptariamos rytoje pagerinti. E, Taryba, pavyzdžiui, pabrėžė tą faktą, kad valstybės narės turi pagerinti įmonių aplinką, verslo aplinką, e, skatinti taip vadinamų ekologiškų darbo vietų kūrimą. Dėl to įmonės skatinamos modernizuoti savo gamybos bazę. Taip pat siūloma nacionalinės užimtumo politikas koordinuoti, kad jos būtų būti efektyvesnės. Valdysenos klausimai čia taip pat yra labai svarbus. Sumanutyti priemonės atskiriams pusvečiams dėkui. Su pregunta suplementarija. Ačiū. Pone Galagirė, jūsų papildomas klausimas. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė. Norėčiau padėkoti už jūsų atsakymą. Tačiau Apie planus girdim daug. Manau, kad darbo vietas galima kurti trumpoje laikotarpio. Europos komisija pripažino, kad e, Europa nepasinaudoja galimybę sukurti pusantro milijono e, darbo vietų trumpojo laikotarpio, nes e, mikro įmonės varžo biurokratiniai pančiai, pernelik didelis reglamentavimas ir suprantu, kad tai nacionalinė politika. Vis dėlto norėčiau priminti pirmininko Baroso uh, metinį pranešimą ir ten buvo kalbama apie politiką skirtą biurokratizmo naštai ir įdomu, kokių netidėliotinų veiksmų gali imtis taryba, kad būtų sumažinti biurokratiniai suvaržymai ir būtų kūriamos darbo vietos. Ačiū, pono Galageriui, ministrė. Taigi, norėčiau dar kartą e, jums nurodyti Belgijos pirmininkaujančios programą Mes kalbėjome pirmiausia apie struktūrinės priemonės toje programoje. E, remiantis apie, norėtume remtis e, būtent šiomis priemonėmis siekdami strategijos 2020 tikslų. Yra siūloma visai lė priemonių, kur tikslas yra sumažinti administracinį krūvį, biurokratinį krūvį mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tos įmonės neturi struktūrinių galimybių turėti reikiamą personalą, kad jis spėtų analizuoti egzistuojančius teisės aktus. Kartais pagalba įmonėms yra ta, ta sistema siekiant gauti paramą yra tokia sudėtinga, kad įmonės tiesiog atsisako tos galimybės. Žinau, kad pirmininkaujant Belgijai kompetentingas ministras, kai vyks neformalus jo rengiamas posėdis, kelti šį klausimą, šį administracinės naštos klausimą, nes tai tiesiog kliudo sklandžiai mažų ir vidutinių įmonių veiklai. E, Ačiū. Informavo mus, kad um, Alan Kelly atsijėmė 15 klausimą. Pone Andrikienė e, taip pat nedalyvauja. Praleidžiame 16 klausimą. 17 e, klausimas pateiktas Richardo Hovito e, pažanga dėl ES horizontaliosios administracinės direktyvos. Pane Kinga Gatsa atstovaus klausimo autorių, pane Šastelė, jūsų atsakymas. Le memorandum supratimo memorandumas, kuriuo remiasi e, gerbiama parlamentarė. Septynioliktas klausimas, sako pirmininkas. Taigi pirmininkaujant Ispanijai taryba tęsė direktyvos siūlymo analizę 2010 birželį buvo gautas pranešimas apie atliktus darbus. Pasak to pranešimų reikia toliau detaliai nagrinėti siūlymą, ypač dėl nustatytų nuostatų pritaikymo ir jų įgyvendinimo. Tarybos nariai taip pat pabrėžė būtinybę išlaikyti juridinį saugumą, kuo didesnį juridinį saugumą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. Tad siūlymas turėtų būti priimtas remiantis sutarties 19 straipsnių dėl e, sutarties dėl ES veikimo, kur reikalaujama vienbalsio balsavimo taryboje. Jungtinių tautų konvencijos e, tikslai e, yra panašus kaip ir mūsų. Svarbu, kad konvencija būtų įgyvendinta. Jos apreptis yra didesnė negu e, E, mūsų numatytojai, tačiau svarbu, kad diskusijos vyktų ir toliau taryboje ir jų tikslas yra užtikrinti didesnį nuoseklumą dėl neįgalių asmenų teisių gynimo, tarp to, kas numatyta konvencijoje ir kas numatyta Europos Sąjungoje. Dabar svarbu rasti pusiausvyrą tarp e, ekonominių kaštų ir visų likusių aspektų. Mm, svarbu, kad būtų sprendimas priimtas vienbalsiai, priešingų atvejų taryba negali duoti jokių garantijų dėl priemonių gyvendinimų ir trukmės. Ačiū. Gens. Ačiū, gerbiamas ministrė. Pone Gens, e, kuri pakeičia poną Hautę, turėtų papildomą klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš bandžiau geriau suprasti kokie buvo išsakyti tarybos argumentai ir kontrargumentai po 2008 metų. Šis klausimas į darbo tvarkį įtrauktas būtent tuo metu, o kitais metais Europos parlamentas priims pagrindų direktyvą. Yra čia patirta tam tikrų išlaidų, bet nepamirškime, kad laikantis Junktinių tautų konvencijos apsijimama ir tam tikra atsakomybė. Gerbiamas ministrė, ar jūs manote, kad ateityje, išanalizavus reikiamas sąlygas, mums pavyks pasiekti pažangos, kad ir kaip ten bebūtų? Manau, kad krizė buvo tam tikras įspėjamasis ženklas, rodantis, kad lygios galimybės ir lygybė bendrai yra labai svarbios kovojant su diskriminacija. Ačiū, ponė Gions. Pone Šastel. Pone pirmininkė, aš suprantu, kokia svarbi yra keliama tema. Suprantu, kad egzistuoja tam tikras nekantrumas šiuo klausimu. Diskusijos, ko gero, pernelyg užsitęsė, tačiau siūlymas yra naujas, numatomas labai platus to siūlymo taikymas, numatoma daug praktinių dalykų. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad valstybė turi vienbalsiai priimti sprendimą, o Europos parlamentas tam pritarti, tik tada direktyva galės būti priimta. Darybos bus e, sudėtingos daryboje. Taryba, aišku, energingai stengiasi spręsti šį klausimą. Darbo grupė socialiniais klausimais jau diskutavo. Du kartus dėl šio siūlymo pirmininkaujant Belgijai yra numatyti kiti posėdžiai. Ir aš nekiek nebejoju, kad jeigu nepavyks Belgijai pirmininkaujančio klausimo išspręsti, tai tuomet kita pirmininkaujanti valstybė Vengrija padarys viską, kad diskusijos būtų sėkmingai užbaigtos. Eh, las preguntas 18. Labai ačiū, ponė Šastel. 18, 19 ir 20 klausimai lieka mūsų sąraše, tačiau jie atkrenta, kadangi nėra autorių. Tuo mūsų posėdis baigiamas. Noriu e, palankiai atsiliepti apie šio plenarinio posėdžio aplinkybės. Atrodo, kad moteris ir vyrai buvo vienodai atstovaujami. Beliko tik tai ponė e, Gala ir aš 50-50. Atrodo, kad labai neblogai, bet būtų kur kas geriau, jeigu ta proporcija būtų atstovaujama didesniais skaičiais. Labai ačiū, dėkoju Jums už Jūsų pastangas ir už tokį uh, efektyvumą noriu pasakyti, kad nedažnai mes sugebame atsakymus į visus klausimus taip veiksmingai. Taigi, tuo šis posėdis baigiamas. Kitas posėdis prasidės rytoj, 23 rugsėjo. 10 val. ir tęsis iki 12 val. Darbo atvarkė pateikta Europos parlamento svetainėje. Posėdį baigiu. Gero vakaro.